Uh, dear colleagues, dear colleagues. Mėly kolegos, ponios ir ponai. Aš pirmininkausiu labai ramiai, nes greičiau turėčiau būti ligoninėje, o ne čia, nes kažkas negerai man su gerklio plaučiais ir taip toliau. bet aš ruošiausi psichologiškai pusę metų šiam balsavimui. Todėl neįmanoma buvo praleisti man šį balsavimą. Ramus balsavimas, mums reikės daug laiko, nes kai kurie kompromisai labai neaiškus, bus ir konkuruojančių kompromisų, o laiko turime iki 12.30. Taigi, ramiai išlėto Pradėkime galbūt per vidurį, man dėl sveikatos teks padaryti penkių minučių pertrauką. Labai atsiprašau dėl to. Bandomasis balsavimas iš pradžių. Prašom balsuoti. Viskas veikia, balsuoti baigiame. Klausimo nėra, o atsakymas labai aiškus. Visi optimistai, beveik visi. Taigi pirmas balsavimas, pranešimo projektas dėl Europos parlamento ir tarybos ir tarybos reglamento, kurio nustatoma Europos paslaugų e-kortelė ir susijusios administracinės priemonės. Pana Marija Spirakė pranešėja. Turime keturis pakeitimus, kurie yra identiški. Balsuojame dėl jų, prašau, elektroniškai iš pat pradžių. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Dėl keturių pakeitimų iš karto balsuojame. Socialis ir demokratų vienu balsu per daug. Dabar gerai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Taigi, mėly draugai, tai reiškia, kad visi viskas prasme vienodai. Šis sprendimas reiškia, kad atmetamas komisijos pasiūlymas. Jeigu norime pritarti tam atmetimui, turime balsuoti vardiniu balsu dėl galutinio varianto. Tai yra, kad pritarėme atmetimui. Jeigu balsuosime priešingai, reiškia, mes neturime jokios nuomonė, nuomonės. Tai yra politinis skirtumas. Jeigu atmetame, balsuoti reikia už arba sakome, kad neturime nuomonės. Taigi galutinis balsavimas vardinis. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Pritarta. Tai reiškia, kad atmetame komisijos pasiūlymą. Nuomonė yra paprasta. Toliau antras pranešimas, kurį parengė Marija Spirakė. Direktyva. Ta pačia tema. Iš pradžių keturi pakeitimai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Pritarta. Taip pat tai reiškia, kad vėlgi taip pat atmetimas per galutinį balsavimą balsuojame teigiamai. Jeigu neturite nuomonės, balsuokite prieš. Prašom balsuoti. Ir baigiame balsavimą. Pritarta. Paprastai kalbant, atmetame Europos komisijos pasiūlymą. Toliau. Jose Blanko Lopes pranešimas. Skarinimas naudoti atsinaujinančio išteklio energiją. Pirmiausia, vienas A kompromisas elektroniniu būdu prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 1B kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Vienu EPP balsu per daug. Dabar gerai. Baigiame balsavimą. Pritarta. Toliau. 14 puslapis. 22 pakeitimas. Duosiu laiko surasti tą puslapį. Mano puslapis 14, bet nebūtinai jūsų toks pat. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. 22 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 81. Kas už? Prieš. Patikrinkime dar kartą. Ir baigiame balsavimą pritarta. Beveik viską reikės tikrinti. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Dabar dar už dviejų puslapių. 369. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 370 už. Prieš. Patikrinkime. 370. Baigiame balsavimą. Pritarta. Trys identiški pakeitimai. 481, 284. Kas už prieš? Atsiprašau, 381. Kas už? Prieš. Dar kartą reikia patikrinti. 381. Baigiame balsavimą. Atmestas. 382 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 383 už prieš susilaiko atmestas. Trys pakeitimai. 418, 485. Už prieš susilaiko patvirtinta. 421. Prieš susilaiko atmestas. 431 už prieš susilaiko pritarta. Kitas puslapis 453 už prieš susilaiko. Patikrinkime. 453 baigiame. Atmestas. Trys pakeitimai identiški. 4, 6, 4 iki 4, 5, 5. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 39 už. Prieš. Patikrinkime 39. Baigiame balsavimą. Atmestas. 468 kas už. Prieš. Susilaiko patikrinkime. Prašom drusmingai kelti rankas, nes nesimato, kaip balsuojate. 468 baigiame balsavimą. Atmesta. 457 už prieš susilaiko atmestas. 456 už prieš patikrinkime dar kartą. 4, 5, 6. Baigiame. Atmesta. 4,60 už prieš susilaiko atmesta. 4,62 už prieš, susilaiko atmesta. 466 už, prieš, patikrinkime, 466. Baigiame. Atmesta. 465, kas už. Prieš susilaiko atmestas. 40 už prieš susilaiko atmestas. Trečias kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 27 puslapis 88 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Nekeliate rankų sunku nuspręsti, kaip yra. 88 baigiame. Patvirtinta. 608 už. Prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime. Čia labai svarbus pakeitimas. Ketvirtas kompromisas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Penktas kompromisas. Esu už. Prieš susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas. Kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 687, kas už, kartu su kitais. Keturi pakeitimai iš viso. 687 iki 852, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 691, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 694 už prieš susilaiko patvirtinta. Trys pakeitimai 20, nuo 23 iki 25 už, prieš susilaiko patvirtintas. 696 už, prieš patikrinkime 696. Balsuojame, baigiame. Atmestas. 703 ir 50. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 7 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 8 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Du pakeitimai 793 ir 106 kas už. Prieš. Patikrinkime. Patikrinkime du pakeitimai. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesti. Devintas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Du pakeitimai. 8.12 ir 58 už. Prieš susilaiko patvirtinta. 813. 814 už. Prieš Patikrinkime. 814. 814. Baigiame. Patvirtintas. Du pakeitimai 8.15 ir 59. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Tikriname du pakeitimus. Baigiame. Atmestas. 816 už. Prieš. Dar kartą reikia patikrinti. 816. Baigiame balsavimą. Atmestas. Dabar du pakeitimai. 818 ir 108. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Toliau 817. Pirmoji dalis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, patikrinkime. Balsuojame dėl pirmosios dalies 817 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Antroji dalis atkrenta, toliau 820, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Dešimtas kompromisas. Gerai, 820 tikriname 820. Baigiame balsavimą. Atmestas. Toliau dešimtas kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja? Niekas neprieštarauja, kaip suprantu. Dabar galime balsuoti. 11 kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Patikrinkime, čia labai svarbus skirtumas. Balsuojame. 11 kompromisas su žodiniu pakeitimu. Baigiame. Atmestas. Aštuoni septyni septyni kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas, kaip suprantu. 878 kartu su 879 už prieš susilaiko atmestas taip pat. Paskutinis balsavimas buvo dėl dviejų pakeitimų. 878, 879. 880 už, prieš susilaiko atmestas. 898, kas už, prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime. 898. Baigiame balsavimą. Atmestas. 60. Kas už? 60 už. Prieš susilaiko atmestas. 899 už, prieš susilaiko patrintas, 900 už, prieš susilaiko atmestas, 904 už, prieš susilaiko nekeliate rankų 904. Atsiprašau, minutėlę. Sekretariatas pateikė pastabą, kad nepatvirtinome 899, todėl turime balsuoti dėl 901. Čia didelis skirtumas, nes nepatvirtinome 899. Dabar balsuojame dėl 901. Aštuoni, devyni, aštuoni nebuvo patvirtintas. Todėl Balsuojame dėl 901. Labai atsargiai aš elgiuosi, neskubu. Turime balsuoti dėja, galbūt jums tai ir nepatinka, dėl 901. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 904. Kas už? Prieš Patikrinkime. 904. Baigiame balsavimą. Atmestas. Du pakeitimai. 905 ir 112. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Baigiame. Patvirtinti. Toliau 912. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Kartu su 913. Du pakeitimai. 912 ir 13. Balsuojame. Baigiame. Atmesti. 914. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 13 kompromisas, pas mane 62 puslapis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas, du puslapiai. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15 kompromisas kartu su žodiniu pakeitimu, kuriam pritarė visos frakcijos tam žodiniam pakeitimui. Taigi kartu su žodiniu pakeitimu, kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 16 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 17 kompromisas. Balsuojame dėl 17 kompromiso. Labai svarbus pakeitimas. Balsuojame, balsuojame. Baigiame. Didelė dauguma patvirtinta. Toliau 1, 2, 6, 7. Kas už, prieš. Palauksiu, palauksiu, gerai mano 94 puslapis. Pakeitimas 1267. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Du pakeitimai kartu. 1268 ir 1269. Kas už? Prieš patikrinkime du pakeitimus. Baigiame patvirtinta. 171 už, prieš susilaiko patvirtintas. 39 už, prieš susilaiko patvirtintas. 172 už, prieš susilaiko atmestas. 40 už, prieš susilaiko atmestas. 1270. 1270 balsuojame kas už, prieš, susilaiko atmestas. 40 už, prieš, susilaiko atmestas. 174 už, prieš, susilaiko atmestas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko atmestas patvirtintas. 1277 už, prieš, patikrinkime. 1277. Baigiame. Atmestas. 112 už, prieš, susilaiko atmestas. 1283 už, prieš susilaiko atmestas. 1284 už prieš susilaiko atmestas. 90 už prieš susilaiko at, e, patvirtintas. Toliau 19 kompromisas už trijų puslapių. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 28 už, prieš susilaiko neaišku. Patikrinkime 28 pakeitimas. Baigiame. Atmestas. 29 už, prieš susilaiko neaišku Dar kartą tikriname. Prašom kelti rankas. 29. Baigiame balsavimą. Atmestas. Šeštas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Šeštasis pakeitimas. Baigiame atmestas. Trečiasis už, prieš, susilaiko. Socialistų kolegos, prašom kelti rankas. Dar kartą, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko. Vis tiek turiu patikrinti, atsiprašau. Atsiprašau už tą sunkų darbą. Baigiame balsavimą. Atmestas. 121 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 10 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime vėl. 10 pakeitimas. Baigiame balsavimą atmestas, antras už, prieš, susilaiko atmestas, ketvirtas už, prieš. Patikrinkime, ketvirtas pakeitimas, tikriname. Baigiame balsavimą, patvirtintas. 11 už, prieš, susilaiko EPP dabar nebalsuoja. 11 pakeitimas patikrinkime balsavimą. Baigiame. Patvirtintas. Toliau Envy 11 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12 Envy už, prieš, susilaiko laiko patvirtintas. 176 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 178 už, prieš, susilaiko patikrinkime. 178. Baigiame balsavimą. Viena PP balsų per daug staiga atsirado. Labai ačiū. Rezultatas atmestas. 194 už. Prieš. Dar kartą 194 patikrinkime. 194. Baigiame. Atmestas. 177 už. Prieš. Susilaiko. Na, atsiprašau, patikrinkime. 177. Baigiame balsavimą. Atmestas. turbūt ir jums reikia į ligoninę. 192 už, prieš, susilaiko, atmestas. Patikrinsime. Kolega Zanonato. Jūs pats turbūt suklydote, aš mačiau, kaip jūs balsavote, bet 192 tikriname. 192. Baigiame. Patvirtintas. Ačiū. Du pakeitimai. 193 ir 14. Kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 195 ir 15 kartų kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16 už, prieš susilaiko patvirtintas. 207 ir 20 už prieš patikrinkime 207 ir 20. Baigiame balsavimą. Atmesti. 200. 210 už, prieš susilaiko atmestas. 213 už, prieš susilaiko patvirtintas. 214 už, prieš susilaiko patikrinkime. Du šimtai keturioliktas balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Du šimtai penkioliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 11 ir 22 už, prieš, patikrinkime, du pakeitimai, 11 ir 22. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 216 už. Prieš patikrinti reikia 216. Baigiame balsavimą. Atmestas. 23 už. Prieš. Patikrinkime 23. Baigiame. Patvirtintas 218 ir 19. Kas už? Prieš Patikrinkime abu. Baigiame balsavimą. Patvirtinti, aiškia daugumą, 244 ir 245 kartų. Kas už? Prieš. Patikrinkime dar kartą. 244, 245. Baigiame balsavimą atmesti. 3 pakeitimai 241, 242, 243. Kas už? Prieš. Dar kartą patikrinkime dėl tų trijų pakeitimų. Baigiame balsavimą. Atmesti. Toliau vėl trys pakeitimai. 246, 247, 248 balsuojame. Kas už? prieš susilaiko tikriname. Baigiame balsavimą. Atmesti. 2, 5, 4 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 2, 5, 5 už. Prieš. Patikrinkime. 2, 5, 5. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 25 už. Prieš. Susilaiko patvirtinta. 256 ir 257 kartu. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 258. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 263 kas už, prieš susilaiko atmesta. 13 už, prieš patvirtintas. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 259 už, prieš susilaiko, patikrinkime 259. Baigiame. Patvirtinta. 260 už. Prieš. Susilaiko. Prašom kelti rankas. 260 reikia patikrinti. Buvo neaišku. patvirtintas, 14 už, prieš susilaiko patvirtintas, 26 už, prieš susilaiko patvirtintas. 261 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 61. 261. I close the vote. Balsuoti baigiame. Atmesta. 262 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime ir vėl elektroniškai 262. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Puikus rezultatas. Tai bent 264 kas už, prieš lygiosios. 264 prašom elektroniškai pasitikrinti, aš vis sakiau, lygiosios panašu. Prašom dėl 264 elektroniškai, balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas puslapis 270. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. 270. 270. Balsuoti baigiame. Pritarta. 271. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai ir vėl. I close the vote. Accepted. Accepted. 18 in favor. Pritarta 18 už, prieš. Vėlgi turime pasitikrinti dėl 18 elektroniškai. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame atmestą. 19 ir 272 kartų. Kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti tikrai elektroniškai dėl šių dviejų pakeitimų. Devyniolika ir du septyni du balsuoti baigiame. Atmesta du septyni trys kas už, kas prieš. Vėlgi pasitikrinkime elektroniškai du septyni trys. Balsuoti baigiame. Pritarta. 274 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 274. 274. Kaip norite, galim pasitikrinti, balsuoti baigiame. Atmesta, aišku. 278 kas už Kas prieš? Pasitikrinkime 278 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 277 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 279 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 279. 279 balsuoti baigėme, pritarta. 282 kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 282 elektroniškai. Man atrodo, bus aiški dauguma. Taip, balsuoti baigėme. Fantastiškas rezultatas. Mm, tikrai nesitikriname anksčiau dėl tokio varianto. Kitas puslapis. 285. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 286. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. 286. Balsuoti baigiame. atmesta. 287 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 288. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime ir vėl. Dėl 288. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 22. Balsuoti baigiame. Pritarta. 290 kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta 291 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. 291. Elektroniškai balsuoti baigiame. Atmesta 33. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 33. Balsuoti baigiame. 34. Envikas už, kas prieš? Tai mes tą pasitikrinkime dėl 34, nes um, nelabai aišku. Pritarta gerai. 314 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 317 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. Dabar trys pakeitimai. 318, 319 ir 42 identiški. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 320 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 320. Balsuoti baigime. Atmesta. 54. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš susilaiko? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš susilaiko? Pritarta. O dabar kitas puslapis, dėvė 16. Dėvė 16, kitame puslapyje, taip, kitame puslapyje. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Dėvė 16. Balsuoti baigėme atmestą. Dėvė 17. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 18. Dėvė kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 18. Dėvė. E dabar 93. Kas už, kas prieš pasitikrinkime dėl 93 pakeitimo. Balsuoti baigiame dėl 93 pakeitimo pritarta. Dabar galutinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo su patvirtintais pakeitimais ar vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kaip matote, pritarta. Es Blanko Lopes, mūsų pranešimas dėl atsinaujančio energijos šaltinių. Labai ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms, pranešėjams, sekretoriatui, taip pat ypač Elvyrai, e, visų frakcijų sekretoriatams. Ačiū už nuveiktą darbą. Mes ir toliau dirbame, klausomės taryboje vykstančių debatų, valstybėse narėse vykstančių diskusijų. Taigi turime žinoti, kad mūsų laukia sunki užduotis. Skamba alarmas, Tačiau mes turime ir toliau dėti kuo didžiausias ambicijas siekti Paryžiaus susitarimo tikslų ir parengti tokią direktyvą, kuri e, atitiktų Paryžiaus susitarimo tikslus. Aš manau, kad balsavimo rezultatai buvo labai geri ir tikiuosi, kad tai bus sustiprinta plenarinėje sesijoje, nes mūsų visų bendras interesas e, reikalauja naudoti švarius energijos šaltinius. Ačiū. Labai ačiū kolegos ir už jūsų optimizmą taip pat. Labai tikimės, kad visos pasaulio valstybės irgi judės tą pačią kryptimį. O dabar kolegos nori išgerti jūsų sveikatą, jums leidus. Vienos minutės pertraukėlę padarykime, labai prašau jūsų nepabėgti. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case. Daugiau alkoholio dėjo pono Churchill atveju. Well, Reinhold, we vote immediately. We vote.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 Dabar ir e, balsuosime dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos e, dėl energijos vartojimo efektyvumo pakeitimo direktyvos pasiūlymo projekto. Mm, kaip matote, šiandien nepakankamai efektyviai <laughs> dirbu, tai na, pradėkime balsuoti. Pradedame nuo elektroninio balsavimo dėl pirmo kompromiso. Pirmas kompromisas, prašau balsuoti elektroniškai. Daug. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. Uh, that was alternative. So now we go. Tai buvo alternatyva. Dabar NV21 antra dalis, kas už. Ar jau radote? Gerai, dar kartą. NV21 antra dalis. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar du pakeitimai. 248 ir 249. Abiejais atvejais antra dalis. Kas už? Kas prieš? Mm, pasitikrinkime. And I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta. 268. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 34 atmestas. 269 kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 35 kas už, kas prieš. Susilaiko, irgi atmesta. 271 kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 36 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 272, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, taip pat, Gerai, galim pasitikrinti dėl 272 pakeitimo. Two, I check 272 and I close the vote. Balsuoti baigiame. Taip, pritarta. 272. 40. Kas už? Kas prieš? Mm, atmesta, bet pasitikrinkime dėl 40. I close the vote. Balsuoti baigiame, atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Dabar keturi pakeitimai, 40, nuo 42 iki 79 mūsų sąraše, kas už visus juos, kas prieš, kas susilaiko. Geriau pasitikrinkime. Baigiame balsuoti atmestą. 43 iki 31. Keturi pakeitimai, kas už, kas prieš. Mm, atrodo atmesta. 45 ir 278 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Nelabai aiškiai keletą rankas balsuodami dėje. Prašom elektroniškai dėl 45 ir 278 pakeitimo kartu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Labai prašau, mėly bičiuliai, aiškiau kelkite rankas, nes nematau. Dar kartą, 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. 284, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 50, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 51, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 52D, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 286, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 286, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. A, dabar, kad tu šeši pakeitimai. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Visi pakeitimai kitame lape. 268, 285. Dėl visų kartų prašau. Pri, už prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Dabar keturis, penkis puslapius verčiam į priekį. Du pakeitimai. 3, 4, 1 ir 1, 4, 5. Kas už, kas prieš atmesta. 343. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 343. Mm, baigiame balsavimą. Atmesta. Vardinis balsavimas dėl trečio kompromiso. Vardinis balsavimas dėl trečio kompromiso. Labai svarbus klausimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Mm, Pasidalijusios nuomonės, o kompromisas labai svarbus. Ketvirtas kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritarta. They were competing, both of them konkuruojantis buvo pakeitimai. Dabar, kolegos, maždaug 15 puslapį prieki. 482. 482. Kas už? 482. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? atmesta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 486 antra dalis kas už, kas prieš susilaiko. Um, pasitikrinkime, žinoma. Balsuoti baigiame. Ach, Štai kaip atmesta. Atmesta. Matote. 492. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime ir vėl. Pone vicepirmininkė, jums nereikėtų būti geresnė už mane. Baigiam balsuoti. Laimėjote. Du pakeitimai. 493, 494. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 495D. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 496. Kas už? Prieš. Susilaiko um, atrodo, atmesta, nes socialistai iš vis nebalsuoja nebedarbiaujate. Mm, gerai. Toliau. Septintas kompromisas. Septintas kompromisas konkuruojantis su 7A kompromisu. Prašau balsuoti elektroniškai dėl septinto visų pirma kompromiso. I close the vote. Balsuoti baigiame. Pritarta ir vėl. Two pages forward. Vėl verčiame kelis lapus į priekį. 498, prašom susirasti šį pakeitimą ramiai. 498, mm, kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. 498. Balsuoti baigiame. Atmesta. NV 33, kas už kas prieš. Susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 5-1-0. Kas už? Kas prieš? Ha. Pasitikrinkime ir vėl. 5-1-0. Balsuoti baigiame. Vienu EPP per daug. Dabar gerai, balsuoti jau galime baigti. Atmesta. 5-1-1, kas už, kas prieš. Vėlgi reikės pasitikrinti dėl 5-1-1. Balsuoti baigiame. 50 už, geras rezultatas, 512, kas už, kas prieš, mm, pasitikrinkime, 512. Balsuoti baigiame. Atmesta 513, kas už, kas prieš. Ha. Pasitikrinkime. Dėl 513. 1-3. I close the vote. Rejected. Rejected. Atmesta. 5-1-4. Kas už? Prieš? Susilaikė. Primta. 515, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 516 už, prieš, susilaikę, priimta. 517 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 518 už, prieš, susilaikė, priimta. 519 už, prieš, susilaikė, priimta. 521 už, prieš, susilaikė, atmesta. 522 už, prieš, susilaikė, priimta. 523 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. 523. Balsuoti baigiame. Primta. 524. Už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 534D. 524. Pasitikrinsime 524. Balsuoti baigiame. Primta. 534D, 535D. Abu pakeitimai kartu už, prieš pasitikrinkime. Du pakeitimai. Pasitikriname dėl šių dviejų pakeitimų kartu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 537 už, prieš, susilaikė, atmesta. 538 balsavimas dalimis. Dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, nes nubalsuota buvo teigiamai dėl pirmos dalies. Tai antra dalis už, prieš, pasitikrinkime. Antroji dalis, tikrinamės. Antra dalis. Balsuoti baigiame. Primta. O dabar perinam prie 539. Iškart. Už. Prieš. Pasitikrinkime. 539. Balsuoti baigiame. Atmesta. 5-4-0 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 5-4-0. 5-4-0. Balsuoti baigiame. Atmesta. 5-4-2 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 5-4-3 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 5-4-3. Pasitikriname 543. Balsuoti baigiame. Atmesta. Na, jau matėme. NV45 už prieš NV35. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Pasitikrime. 36. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dėl trijų pakeitimų kartų. 5, 4, 4, 2 iki 48 D. Už prieš 5, 4, 6. Už prieš. Pasitikrinkime. 546. Pasitikriname. Balsuoti baigiame. Primta. Einame prie 549. Tas pats puslapis. Už. Prieš. Pasitikrinkime. 549. Balsuoti baigiame. Atmesta. 550 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 551 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 551. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Primta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. E, verčiame kelias puslapius. 5, 9, 2, E, D. Suradote? Už, prieš, susilaikė, atmesta. 5, 9, 3, už, prieš, susilaikė, primta. 595 už prieš susilaikė primta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė primta. 613D už prieš susilaikė atmesta. 614 už prieš pasitikrinkime. 614. Balsuoti baigiame. Primta. 616 už. Prieš. Susilaikė. Primta. 618 už. Prieš. Pasitikrinkime. 618. 618. Balsuoti baigiame. Atmesta. 44 envy. Už, prieš, susilaikę. Atrodo priimta, pasitikrinkime. Na, vis tiek turime laiko. Balsuoti baigiame. Priimta. Mm, aiškiai priimta. 619 už, prieš, Pasitikrinkime dar kartą. 619. Balsuoti baigiame. Priimta. 621 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta šį kartą, atmesta. Du pakeitimai kartu 6, 2, 3, 6, 2, 4. Už, prieš, susilaikę, atmesta. Abu atmesti 6, 2, 5 už, prieš, e, priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Einame, verčiame keturis puslapius į priekį. Envy 45 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. ND45. Balsuoti, baigiame. Atmesta. Dabar du pakeitimai. 6, 3, 4, 6, 3, 5. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Du pakeitimai. Tikrinamės dėl jų. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar elektroninis balsavimas, kadangi 11 kompromisas ir 11 A yra vienas kitam prieštaraujantis. Balsuoti pradedame. 11 kompromisas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Atmesta. Taigi dabar einame prie 11a kompromiso. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. patvirtinta. Taigi dabar galime versti keturis puslapius. 11 B kompromisas už. Pasitikrinkime elektroniškai. 11 B kompromisas. Tai bus tiksliau. Žinosime, koks tiksliai rezultatas. Balsavimo baigiame. Priimtam. Dvyliktas kompromisas. Vėlgi verčiame keturis puslapius. Dvyliktas kompromisas. Už, prieš. Priimta. 693 pakeitimas už. Prieš. Pasitikrinkime. 693. 693. Vieno EPP per daug. Vieno EPP per daug. Dabar viskas gerai. Balsuoti baigiame. Priimta. 80 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 13 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Verčiame tris puslapius. 14 kompromisas už. Prieš susilaikė priimta. 101 už, prieš. Ne. 101. Balsuoti baigiame. Atmesta. 103. Už, prieš, susilaikė priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 133 už, prieš, susilaikė, primta. 144 už, prieš, primta, vėl primta. Taigi dabar pereiname prie 138 ir 139. Dėl jų balsuosime kartu už, prieš, susilaikė, primta. Ačiū, ačiū Patricija. Su tavo pagalba viską galiu sutvarkyti. 141 už, prieš, susilaikė, primta. 144 už, prieš, susilaikė susilaikė, priimta. 143 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 143. 143. Balsuoti baigiame. Atmesta. 142 už, prieš, pasitikrinkime. 142. 142. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 kompromisas. Elektroniniu būdu. 17 kompromisas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. NV 7 ir 1 5.1 pakeitimas. Dėl jų kartu už, prieš, pasitikrinkime. Taigi du pakeitimai dėl jų kartu. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau kitas puslapis. Du pakeitimai, vėlgi du pakeitimai. 162, 163. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 175. Balsavimas dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė primta. Antra dalis už, prieš. Pasitikrinkime antrą dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis atmesta. 182. Vėlgi balsavimas dalimis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš. Pasitikrinkime. Antra dalis. Pasitikrinkime dėl antros dalies. Balsuoti baigiame. Priimta. Priimta. Puiku. 183 už prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 183. Balsuoti baigiame. Primta. NV11 už, prieš, pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 184 už, prieš, susilaikė, priimta. 185 už, prieš, susilaikė, priimta. 196 už, prieš, susilaikė, priimta. 198 už, pasitikrinkime. 198. 198. Balsuoti baigiame. Priimta. 199 už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, kad būtume visiškai įsitikinę. 19 kompromisas, balsuoti baigiama. Primta. 203 už, prieš, susilaikė, primta. Einame prie 215. Už, prieš, susilaikė, priimta. 217 už, prieš, susilaikė, priimta. 218 balsavimas dalimis dėl pirmos dalies už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. 224 už, prieš, susilaikė, primta. 225 už, prieš, susilaikė, primta. 227 už, 225, pasitikrinkime, galime pasitikrinti dėl 225. Balsuoti baigiame. Atmesta. 225 atmesta, 7 už, prieš. Susilaikė. Primta. 229 už, prieš. Pasitikrinkime. 227. 229. Taip, 229, sako pirmininkas. Tikrinamės dėl 229. Balsuoti baigiame. Atmesta. 230 už, prieš, susilaikė, atmest, priimta. 231 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. 238 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 D už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. 244 už, prieš, pasitikrinkime, 244. Balsuoti baigiame. Priimta. 32 už, prieš, susilaikė, priimta. 245 už, prieš. Pasitikrinkime 245. 245. Balsuoti baigiame. Atmesta. 83 už. Prieš. Pasitikrinkime. 83. 83. Pasitikrinkime dėl 83. Balsuoti baigiame. Primta. 84 už prieš. Pasitikrinkime dar kartą. 84. Balsuoti baigiame. Priimta. Kolegos, galutinis balsavimas dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Tai viskas, kaip supratau. Nebėra daugiau dėl ko balsuoti. Taigi, kolegos, draugai, mėly draugai, Aš nepakankamai energingas, lyginant su jumis. Prašau, prašau, brangus draugai, susitiksime 2 valandą 30 minučių. Nepamirškite, 2 valandą 30 minučių pradėsime po pietinį posėdžio etapą ir turite daugiau kaip 2 valandas dėl to, kad labai gerai organizuoti buvote. Labai ačiū. Iki pasimatymo.